Good afternoon. Dear colleagues. Sveiki kolegos, prašau jūsų dėmesio. Tie, kurie dar nespėjote atsisėsti, sėskite kuo greičiau, kad galėtume e, dirbti. Turime daug darbų. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Lenkijos pirmininkaujančios šalies atstovus, jie pirmininkaus, kaip žinia, ateinantį pusmetį. Tai yra ministras Jeržis Milleris ir e, ponas Krištofas Kvietkovskis. Aš nežinau, ar gerai ištariau jų pavardę, sako pirmininkas. Gerai, tai dėkui. Tai yra Teisingumo ir vidaus reikalų ministrai, kurie pasisakys, pristatys savo darbo tvarkę ateinančiam pusmečiui, bet kaip įprastai dirbame, jeigu jie leis mums, aš e, mūsų komiteto nariams, e, norėčiau pirminę informaciją suteikti. Mums dabar reikia, reikia pasitvirtinti darbo tvarkę. E, Liepos 13 dieną nuo 12 iki 12.30. 16 punktas dėl ES JAV duomenų apsaugos mm, susitarimo. Šis e, punktas bus svarstomas uždarame posėdėje, tą pusvandį, kurį minėjau. E, taigi tiek. Darbo tvarkė patvirtinta. Toliau pranešimai dėl pranešimų paskirstimo. E, ponas Dėsdemeira bus pranešėjas e, dėl vizų trečiųjų šalių piliečiams. E, pone Jimenez Beseril Barijo bus pranešė minimaliems standartams au, nusikaltimo aukoms. Pone Antones, kurieks pranešimą dėl teisės į advokatą baudžiamosiose bylose. Pone Gijom yra pranešėja tarptautinės apsaugos klausimų. Ponas Masib Hidalgo yra patvirtintas pranešėjų dėl e, prieglopšio prašytojų prieimimo. Pone Romero Lopes yra pranešėjo nuomonė dėl apsaugos priemonių civilinėse bylose tarpusavio pripažinimo. Pone e, Fliotr pranešėja nuomonė dėl kaiminystės polikos, o pone Ždanoka yra paskirta pranešėja nuomoniai dėl ES e, pilietybės ataskaitos 2010 e, metams. Niekas neprieštarauja. E, tuomet laikome, kad pasiūlymas dėl pranešimų paskirstimo ir pranešėjų paskirstimo priimtas. Toliau turime patvirtinti ankstesnių posėdžių protokolus ir tą darome dabar. Kitas klausimas, ketvirtasis Lenkijos pirmininkaujančios šalies e, prioritetai teisingumo vidaus reikalų srityje. Sakiau, kad mes labai džiaugiamės, kad galime pasveikinti atvykusius pas mus du ministrus - vidaus reikalų ministrą Jeržį Millerį ir taip pat pona Krištofą Kvetkovskį, kuris yra teisingumo ministras. Išklausysime jų, jie pristatys savo sritis, po to numatysime galimybę pateikti klausimams. Pone Milleri, žodis jums. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Mums labai malonu, kad pakvietėte šiandieną mus į Libę komiteto posėdį. Tai yra puikia galimybė pristatyti Lenkijos pirmininkavimo prioritetus ir taip pat tai suteikia mums galimybę aptarti klausimus su labai svarbiais partneriais. Aš puikiai suprantu, kad mūsų susitikimai, kontaktai turi būti kuo galima dažnesni, atviresni, kadangi mes užsibrėžėme labai ambicingus tikslus ir uždavinius būsimiems šešiems mėnesiams. Na ir be tokio svarbaus partnerio kaip Europos parlamentas nebus įmanoma pasiekti tų rezultatų. Mes atstovaujame valstybėje, kuri prieš 31 metus surado drąsos pareikalauti tikrosios, ties, tikrosios laisvės. Mes kentėjome nuo komendanto valandų, buvo į gatves gatvėse tankai važinėjo ir tiesiog buvome ta valstybė, kuri pradėjo perversmą Europoje. Prieš septynerius metus mes buvome primti į Europinę šeimą. Na, o prieš ketverius metus leidote mums įstoti į, teri... į regioną, kuriame gyvena pusė milijardo žmonių turiuomenėje laisvą asmenų judėjimą. Taigi, žvelgiant į šią perspektyvą, vertinant bendrus europinius uždavinius, vertybės tampa pačiu svarbiausiu dalyku. Dėl to mes ir norėjome tapti ES nare. Būtent dėl tų vertybių, kurias saugo ir puoselė ES. Tų vertybių, kurios tampa gairėmis imantis praktinių veiksmų. Dažniausiai į galvą ateina žodis solidarumas. Mums ta žodis yra faktiškai šventas, nes be solidarumo prieš 30 metų tikrai nebūtų įvykę tie procesai, be, tų, be solidarumo prieš 30 metų nebūtų įmanoma kurti demokratijos. Uh, be solidarumo nebūtų į Europinę šeimą priimta Lenkija. Taigi turime visuomet remtis į šią e, bendrąją mūsų savoką. Solidarumą tai yra mūsų bendras šūkis ką mes galėtumėme pasiūlyti bendriems mūsų veiksmams ir pastangoms per ateinantį pusmetį. Aš norėčiau padėkoti pirmiausia vengrams, kurie per pirmosius šių metų šešis mėnesius dirbo labai intensyviai ir pasiekė daug pažangos įvairiose srityse, bet ne visur darbai dar yra užbaigti. Na ir mums teks užbaigti tuos uždavinius, kuriuos pradėjo vengrai. Yra tam tikrų prioritetinių temų Ir mes manome, kad Europos prieglopšio sistema yra vienas pagrindinių mūsų prioritetų. Kvalifikacijų direktyva, joje irgi pasiekta nemažai pažangos. Tikiuosi, kad ji greitai taps saistančių teisės aktų. Mes savo ruoštų norėtumėme paspartinti darbą dėl prieimimo direktyvos dėl prieimimo ir procedūrinių sistemų. Mes suvokiame, kad Stokholmo programoje yra užsibriežti labai ambicingi terminai 2012 metų pabaiga, kuomet turi būti patvirtinta įdėkta visa sistema. Aišku, siekiant to tikslo reiks paskubėti tam, kad pasiektumėme 2012 metų pabaigos termino Taigi per pirmasias dešimt Liepos dienų mes surengėme dvi, dar, du darbo grupės posėdžius. Buvo kalbama apie prieimimo ir procedūrinės direktyvas. Vyks dar du posėdžiai e, Liepos mėnesį, o po to prie tos temos sugrįšime lygiai taip pat intensyviai e, rugsėjo mėnesį. Kalbant apie bendrąją prieglopščio sistemą, tikrai negalime pamiršti Dublino trečiosios sistemos ir Eurodac. Suprantame, kad iškyla tam tikrų kontroversiškų klausimų šiuose srityse, bet esame įsitikinę, kad ieškodami kompromisų mes sugebėsime per ateinančius mėnesius pasiekti to, kad abu šie dokumentai būtų priimti. Ir aš manau, kad kompromisą pasiekti mums pavyks. Kitas klausimas yra teisinė migracija, teisėta migracija. Tai yra sezoniniai e, darbuotojai, kurie yra priimami ES. Taip pat e, tie darbininkai, tie darbuotojai, kurie yra perkeliami iš trečiųjų valstybių į valstybės narės e, įmonių rėmose. Mandiruojami. Taip pat bendras leidimas gyventi ir dirbti ES. Visos šios trys problemos, jų sprendimai jau yra beveik e, priimti, bet dar kol kas nėra to galutinio sprendimo, taigi mes e, tikimės, kad bus galima tuos sprendimus priimti. Norime pasiekti visiems primtino varianto. Mes e, domimės ne vien tik tai darbo oficialiuose darbo grupėse, bet mus domina taip pat ir darbiniai susitikimai, ieškant bendrų pozicijų tais klausimais, kurie mums visiems yra svarbus. Svarbus visoms valstybėms narėms ir visoms, visiems ES piliečiams, taip pat ir trečiosioms šalims esančioms palie ES sienas, kur situacija tikrai nėra labai palanki plėtrai ir vystimuisi. Na ir kartais tai neigia, neigiamai veikia vidinę ES padėtį. Pasienio klausimai. Pirmiausia, Šengeno sienų kodekso pakeitimai. Jais sieksime užbaigti diskusijas dėl bendrų pasienio punktų. Turime išori, išorinių kaimynų, palei e, išorinių sienų Lenkijoje Ir kartais matome, kad kaimynams nėra lengva įdėkti geras pasienio paslaugų tarnybas, perėjimo punktus, neturint geros praktikos ir patirties. Ir mes linkę esame pakviesti tuos žmonės atitinkamas tarnybas tam, kad kartu sukurtumėme bendrus pas, pasienio perimo punktus. Ir norime dalinti savo gerais sprendimais su kaimynais. Taip pat, kalbant apie sienas, turime nepamiršti taip vadinamųjų pažangiųjų sienų, nes sienos reikalingos ne tik sienoms užtikrinti reikalingi ne tik žmonės, bet ir šiuolaikiškos technologijos, nes sienos turi būti saugios ir draugiškos tiems svečiams, kurių laukiame iš trečiųjų valstybių. Manos, kurių nepažeistų tie asmenys, kurie nenorime, kad atvyktų į Europos Sąjungą, norime, kad sienos būtų gerai apsaugotos. Kalbant apie Šengeno erdvę. Žinoma, turiu pasakyti, kad uh, situacija yra labai įtempta, atsižvelginti tai, kas vyksta Šiaurės Afrikoje, artimuosiuose rytuose. Tai yra tam tikras bandymas, testas, bandant išsiaiškinti, kiek esant nenumatytoms aplinkybėms mes galime prisitaikyti prie situacijos ir apsaugoti savo išorės sienas. Aišku, vyksta daug analitinio darbo ir to analitinio darbo reiks mums dar nemažai atlikti. Reikia pateikti koncepcijas dėl to, kaip būtų galima sustiprinti atitinkamas operacijas, kaip būtų galima geriau įvertinti sienų padėtį, kaip būtų galima pasinaudoti Frontexo veikla. Visa tai bus susiję, visa tai bus įtraukta į vieną bendrą scenarijų, kaip sustiprinti ES išorės sienas. Ir buvo nemažai bandymų išspręsti tas problemas, kuomet matėme daug žmonių bandančių patekti į ES pastaraisiais mėnesiais. Ir mes ES turime būti atviri tiems, kuriems kyla grėsmė jų šalyse. Tačiau negalime būti absoliučiai atviri visiems, kurie domysi tik tai geresnėmis ekonominėmis sąlygomis. Esant ekonominiam nuosmukiui, mūsų vidinės problemos irgi yra sudėtingos, vertinant iš šios diskusijos perspektyvų, taigi mūsų pirmininkavimo metu ir į tai turėsime atsižvelgti. Minėjau, kad reikalinga bendradarbiauti su kaimynais. Kaimynas, kuris rūpinasi savo sieną, yra kur kas geresnis kaimynas nei tas, kuris ignoruoja sienas. Nesvarbu, ar, ar kalbėtumėme apie kai, pietinius ar rytinius kaimynus, situacija yra visur ta pati. Taigi mūsų nuomonė, Europa yra suinteresuota bendradarbiauti su pačiais artimiausiais kaimynais tam, kad būtų galima sustiprinti jų institucijų gebėjimus, tų institucijų, kurie, kurios rūpinasi vidiniu saugumu, taip pat kurios rūpinasi jų sienomis. Na ir būtent šiuose srityse norėtumėme imtis praktinių veiksmų, parengti konkrečius veiksmų planus. Tai bus mūsų uždavinys Tuniso, Egipto, Maroko atžvilgių Taip pat reikiam Moldovą, Gruziją, Ukrainą į šį sąrašą irgi įtraukti mūsų rytinės kaimynės. Kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, mes šalia dabartinio europinio pakto kovai su natūraliais narkotikais į, į, įtraukti ir dirbtinės narkotinės medžiagas, psichotropinės medžiagas, nes tai yra organizuotų nusikaltėlių pajamų šaltinis ir tai yra taip pat milžiniška grėsmė sveikatai, ypatingai jaunų žmonių sveikatai. Tokių, kurie nėra pasirengę, nesugeba atsispirti pagundai ir atsisakyti tokių e, narkotikų. Taip pat kovosime ir su tokiomis, tokių medžiagų platinimu, kurios naudojamos toms sintetinėms narkotinėms medžiagoms pagaminti. Įstatymais jos yra draudžiamos, tačiau praktikoje matome, kad tų medžiagų vis tiek, tokios medžiagos yra vis tiek platinamos. Na, galiausiai Rumunija, Bulgarija. Mes ilgai laukėme 2007 metų gruodžio mėnesio, kuomet buvo panaikintos Lenkijos sienos. Mums tai buvo šventė. Mes labai entuziastingai vertinome tą dieną ir jeigu šiandien Lenkams pasakytumėme, kad iš jų būtų atimta teisė laisvai keliauti Europoje, jie tuomet pasakytų, kad grįžome prie nedraugiškų, nedraugiško laikotarpio. Dėl to Mes norėtumėme siekti bendro sprendimo priimti Bulgariją ir Rumuniją į Šengeno erdvę, kadangi jos tenkina visas sąlygas prisijungti prie šios šeimos. Galiausiai keliaivių duomenų, keliaivių duomenų įrašai. Žinome, kad yra problemų dėl dėrybų su trečiosiomis šalimis, Junktinėmis Amerikos valstijomis, Kanada ir Australija. Žinome, kad reiks imtis tolesnių pastangų, kad būtų parengta galutinė formulė. Norėtumėme ieškoti tokio sprendimo, kuris būtų priimtinas visoms šalims ir taip pat mums užtikrintų, užtikrintų kad mes galėtumėme greitai gauti informaciją apie tuos, kurie bandytų ne, neteisėtai pasinaudoti mūsų transportu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ministrė Miller. Jūs labai drausmingai pasisakėte. Mes turime numatę pusantros valandos konkrečiai šioms diskusijoms, abiejų ministrų pasisakymams ir diskusijoms. Taigi, po elektroninio balsavimo balsuosime dėl nemažai klausimų, svarbių klausimų. Aš siūlyčiau pirmiausia nepamiršti atsinešti elektroninių kortelių. Laiko dar turite jas atsinešti. Taigi išklausysime antrąjį ministrą ir po to prasidės diskusijos. Galės pasakyti visi, kurie norės. Na, ponas Kvetkovskis. E, žodis dabar jums, ponė Kvetkovski. Pone pirmininkė tikėjausi, kad mano pristatymas, tikiuosi, kad mano pristatymas bus lengviau suprantamas negu kad mano pavardė, kurią panašu taip sunku ištarti. Taigi, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai, ministras Milleris daug ką pasakė apie vertybės, kur, su kuriomis mes siejame Europinę šeimą. Nemažai veiksmų, kurių ėmėmės pastaraisiais metais, turint omenyje teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, buvo susiję su baudžiamosiomis priemonėmis. Skirtingų baudžiamųjų priemonių tarpusavio pripažinimas, kova su rimtais nusikaltimais yra svarbiausios veiklos sritys. Toks požiūris buvo ir yra visiškai suprantamas, kadangi E, nusikaltėliai neturėtų naudotis atviromis sienomis ir tokiu būdu slėptis nuo teisingumo. Dabartinėme etape norėtume šiek tiek pakoreguoti šį požiūrį, todėl pateiksiu Jums e, mūsų viziją. Lenkijos kaip pirmininkaujančios šalies e, prioritetas vidaus ir teisingumo srityje būtų piliečių teisų apsauga. Norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Vengrijai, ką tik pirmininkavusi, kuri atliko parengiamą į darbą mūsų darbui šioje srityje. Rengdami naujus projektus turime išlaikyti būtiną pusiausvyrą. Turime užtikrinti saugą, saugumą, taip pat minimales teisės kaltinamiesiems ir įtariamiesiems. Kita vertus, yra labai svarbu užtikrinti e, nukentėjusiesiems pakankamas teisės, kadangi e, negalima jų laikyti kažkokiais subjektais, daiktais teismo bylose. Reikia e, numatyti bendras e, garantijas, apsauginius dalykus. Yra, ir tai yra labai svarbu, mes turime į tai atsižvelgti, turime galvoti apie tai, kad šiuo metu 12 milijonų ES pilyje ne savo gimtojoje šalyje. Kai kurie iš jų tam tikromis aplinkybėmis E, susiduria su užsienio šalies, tos šalies, kurioje gyvena teisingumo sistema. Ir būtent tokiu būdu mes galime pademonstruoti piliečiams, kaip viskas veikia praktiškai, kokį gali turėti praktinį poveikį mūsų numatomi veiksmai. Ypatingai svarbu yra baigti dėrybas dėl Europos apsaugos orderio direktyvos. Labai būtina ši priemonė, labai reikalinga yra ši priemonė. Galime pasižiūrėti į policijos pateikiamus statistinius duomenis. Negalima jais labai didžiuotis, nes e, duomenys, kuriuos turiu, yra iš Lenkijos. 2010 metais aukų būtinių nusikaltimų uh, Lenkijoje buvo daugiau kaip 13 tūkstančių, 130 tūkstančių, 82 tūkstančiai iš jų moteris ir apie 40 e, tūkstančių nukentėjusių yra vaikai. E, turime užtikrinti, kad žmonės Europoje jaustųsi saugiai. Turime užtikrinti, kad ir nusikaltimo organizatoriai negalės lengvai kirsti sienų ir bėgti nuo nusikaltimo sumanytų. Lenkija jau pradėjo darbą darbo grupėje, kuris svarsto direktyvos projektą, numatantį minimalius standartus dėl teisių, paramos ir apsaugos nusikaltimo aukoms. Šiame kontekste labai svarbu nepamiršti pažeidžiamiausių aukų, tai yra teroristinių išpolių, prekybo žmonėmis aukos ar vaikai, kurie dažnai yra nukentėję. Tikimės pasiekti daug pažangos per ateinantį pusmetį šioje srityje. Panašiai kaip ir apsaugos orderio atveju sieksime e, kad neformaliai ministrai e, teisingumo ir vidaus reikalų svaržytų šį klausimą ir vyks e, greitai sopote diskusijos ir neformali taryba ir norėtume, kad diskusijos dėl šios direktyvos būtų jau baigtos mums pirmininkaujant. Mes taip pat toliau dirbsime pagal priemonių planą patvirtintą pirmininkaujant Švedijai. E, tikslas darbų sustiprinti procedūrinės įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės. Dirbama ties e, direktyvos E, projektu dėl informacijos baudžiamosiose bylose. Norime, kad tas darbas tikrai baigtųsi mums pirmininkaujant ir sieksime bendradarbiauti su Europos parlamentu. Šioje srityje mes pradėjome intensyviai dirbti jau pačioje pradžioje su jumis. Mūsų draugai iš parlamento įstraukė į veiklą. Šiandieną dar vyko vienas trišalis susitikimas. Tikimės, kad tikrai priartėsime prie sprendimo, kuris būtų priimtinas visiems. Ir dėl to ir už tai norėčiau Jums padėkoti. Mums taip pat yra labai svarbus direktyvos projektas dėl galimybės e, naudotis advokato paslaugomis baudžiamosiuose bylose. Teisė į advokatą e, ankstyvuose baudžiamosios bylos etapuose yra labai svarbus elementas siekiant užtikrinti sąžiningą teisingą teismą. Mes suprantame, kad ši priemonė gali būti sudėtingiausia iš viso priemonių plano dėl procedūrinių teisių. nes e, apimami labai svarbus e, procedūriniai aspektai iš nacionalinių sistemų. Tačiau mes tikimės, kad darbas e, vyks konstruktyviai, bus konstruktyviai bendradarbiaujama. Tikimės, kad baigsime darbą ir dėl materialinės teisės elementų tam tikrų. Vengrija pradėjo jau tam tikrus darbus šioje srityje. E, kalbu apie saugumo piliečiams užtikrinimo atsiradus naujoms grėsmėms, pavyzdžiui, kibernetinių išpolių grėsmėms. Birželio mėnesį taryba patvirtino bendrąjį susitarimą dėl direktyvos, dėl informacijos ir mm, telekomunikacijų sistemų atakų. Tikimės, kad parlamentas surenks veiksmingus, rezultatyvius e, trišalius susitikimus, kad iki metų pabaigos pamatytume konkrečius šio darbo rezultatus. Dar vienas svarbus dalykas, kurį noriu paminėti, eidamas link pabaigos, bet tai yra svarbus dalykas. Tiksliau, noriu pasidalinti tam tikrais nuogastavimais su jumis. Manau, kad Europos parlamentas kaip ir aš, yra atsidavęs kovai su vaikų teisų pažeidinėjimais. E, vyko dėrybos su parlamentu pirmininkaujant Vengrijai ir buvo e, pasiektas labai vertingas kompromisas. norėdami e, priimti palankesnius sprendimus e, nukentėjusiems, galvojame, kad reikia platesnio sprendimo. Reikėtų taip pat e, atsižvelgti į signalus, kurie pasiekia tarybą. Atrodo, kad šis kompromisas dabar atsidūrė pavojuje dėl koreliacijos lentelių. Bet aš tikiuosi, kad problemos bus išspręstos ir tikiuosi, kad jūs sutiksite su manimi, jeigu pasakysiu, kad ši horizontali problema neturėtų užblokuoti tokių vertingų iniciatyvų kaip vaikų apsauga nuo seksualinio išnaudojimo. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog atstovauju vienai iš pirmininkaujančių šalių, kuri dirba kartu su parlamentu baudžiamuosiuose klausimuose jų sityje. E, turiu galvoje naujas bendro sprendimo taisyklės, e, pagal kurias taryba ir parlamentas tampa lygiai verčiais partneriais. Tikiuosi, kad per ateinantį pusmetį mes pademonstruosime, jog šis bendradarbiavimas yra viena iš stipriausių varomųjų jėgų plėtojant teisingumo ir vidaus reikalų sritį. Labai ačiū, ponia Kvetkovski. Jūs labai uh, teisingai paminėjote svarbius klausimus ir mūsų komitetui. Norėčiau Jums priminti, kad mūsų komiteto uh, Komiteto vardu sakau, kad dalyvausime Teisingumo vidaus reikalų neoficialioje taryboje kitą savaitę Sopote, Lenkijoje, jums pirmininkaujant. Yra labai nemažai narių, kurie nori pasisakyti, 23 atrodo iš viso, taigi siūlyčiau tokią procedūrą. Pirmiausia, koordinatoriai pateiks klausimus nuo kiekvienos frakcijos. Po, po to išklausysime abiejų ministrų atsakymų. Toliau surinksime antrąjį klausimų atsakymų raundą. Galės pateikti savo klausimus likę nariai. Siūlyčiau kalbėti neilgiau kaip dvi minutės, kad turėtume pakankamai laiko, kad e, viską e, padarytume laiku. Aš jums padėsiu savo plaktuku, jeigu kas, sako pirmininkas. Pirmiausia, frakcijų atstovai, koordinatoriai. EPP vardu pasakys ponas Sogor. Ačiū labai. Dabar tęsiu angliškai. Linkiu labai sėkmingos, labai sėkmingo pirmininkavimo, kadangi klausimų yra daug, aš gal užduosiu tik vieną. Ką Lenkija pirmininkavimo metu ketina daryti dėl imigracijos, teisingumo vidaus reikalų ir rytų partnerystės padaryti. Ačiū. Dėkoju už tai, kad taip glaustai suformulavote klausimą. Socialistų frakcijos vardu ponė Sipel. Pone pirmininkė. Problema su portugalų vertimu, sako kalbėtojas. Yra daug triukšmo ir aš negaliu sekti vertimo į portugalų kalbą. Tuo kanalu yra daug triukšmo. Portugalų kabina gal kažką galėtų padaryti, sako pirmininkas. Ar tik su portugalų kalba yra problemų? Galbūt technikai galėtų išspręsti tą problemą? Na, paklausysiu prancūziškai, angliškai ir ispaniškai, sako kalbėtojas, matyti yra techninės problemos. Kągi, o dabar ponė Sipel, socialistų vardu. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Lenkijos atstovams už savo įžangą. Šis sudėtingų laikotarpių atkreipėte dėmesį į esminės vertybės ES kaip laisvė ir solidarumas. Ir akcentavote šias vertybės. Mes visi turime suvokti, kad visi mums tenkantis iššūkiai šiuo metu yra įmanomi įveikti tik tai drauge ir tuo pat metu mes turime rodyti pakankamą ryštą ir drąsą tiek ES lygmenių, tiek ir nacionalinėme kontekste, kitaip ne, ne, nenukeliausime niekur. Noriu, kad kažkas keistusi ir tai sakydama e, prisimenu e, pasienio kontrolės klausimą, e, kovos su E, nusikalstamumu kontekste reikia suvokti, kad naujos pasienio zonos net prisidės prie e, nusikalstamumo, e, kovos su nusikalstamumu veiksmingumo padidinimo. Mes turime tiesiog didinti, glau, užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir vėlgi tam tikrų pokyčių, reformų reikia mūsų nacionalinėse sistemose ir jas e, tarpusavyje geriau derinti, kad galėtume veiksmingai kovoti su nusikalteliais. Tai yra pasakytina ir apie susitarimą dėl keleivių e, duomenų įrašų Kadangi tai taip pat yra geras instrumentas kovojant su nusikalstamumu, tačiau reikėtų atsižvelgti į visas sąlygas ir nuostatas ir taisyklės e, susijusias su e, e, duomenų aptinkama apsauga, asmens duomenų tinkama apsauga ir į tai reikia atkreipti dėmesį ir derantis jungtinėmis valstijomis. Imigracijos klausimas taip pat yra labai esminis ES ateičiai. Tolimoje perspektyvoje mums visose valstybėse reikės imigrantų Ir aišku, kalbant apie visuomenės požiūrį į šį klausimą, mums reikia e, bent jau stengtis e, parodyti, kad visuomenė yra naudinga turėti tuos žmonės iš trečių šalių, kurie jau dabar čia gyvena. Ačiū. Mrs. Weber. Pone Weber, Alde frakcijos vardu prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ministrams, ponui Milleriui, ponui Kvetkovskijui už pristatymus. Nesvarbu, kokią kalbą mes bekalbėtumėme, lenkiškai, vokiškai, prancūziškai ir angliškai, vis tiek galime susikalbėti viena bendra kalba, jeigu remsimės tais pačiais principais ir vertybėmis. Dėl to labai vertinu jūsų tą įžanginį pasisakymą. Taip pat e, jūs kalbėjote apie tai, ką lenkai mano apie Šengeno erdvę. Suprantu, kaip jie džiaugiasi, kuomet prisijungėte prie Šengeno erdvės ir suprasčiau, kaip jie nusiviltų, jeigu tai būtų iš jų atimta. Manau, būtų teisinga pasakyti, kad parlamentas savo praeito savaitės rezoliucija aiškiai parodė, kad norime išsaugoti Šengeno erdvę, norime toliau plėtoti Šengeno akį ir norime numatyti, nenorime papildomų pasienio kontrolės priemonių. Ponui Kvetkovskijui norėčiau pasaky, pasakyti, kad na, linkime jums e, sėkmės. Tikrai nebus lengva sukurti sistemą netgi dėl teisės naudotis advokato paslaugomis, o dėl nukentėjusiųjų tikiuosi jūsų paramos taryboje, kadangi esu įsitikinusi, kad parlamente smurtas prieš moteris ir bus labai aktuali svarbi tema. E, ji šio klausimu yra rengiamas ir pranešimas. Ministrui Milleriui norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi dėl to, ką Jūs pasakėte, dėl prieglopšio politikos. Mano klausimas būtų štai koks. Kaip Jūs vertinate galimybę, galimybės dabar, kai prieš dvi savaitės Junktinė karalystė, Vokietija ir Prancūzija paskelbė faktiškai karą. Tiesiog pasakė, kad nereikia prieglopščio sistemos, kad reikia išlaikyti status quo. Ir aš bijau, kad tikrai nepritariu tokiai nuomoniai. Nemanau, kad mus tenkina status quo. Taip pat, kaip jūs esate numatę dirbti dėl ES JAF keliaivių duomenų įrašų ir duomenų apsaugos apskritai, Dabar, kai teisininkai pateikė išvadas, tai, kas yra susitarimo projekte, faktiškai prieštarauja mūsų duomenų apsaugos direktyvai. Kaip Jūs vertinate tą susiklošusią situaciją? Ačiū. Žaliųjų vardu, ponė Argentinė. Argentinė. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju abiems Lenkijos ministrams, kad atvyko į mūsų posėdį. Puiku, kad dar prieš vasaros atostogas gavome galimybę pasidalinti mintimis. Turiu keletą klausimų. keletas mūsų komiteto narių vyko į Tunisą. Šį ryt įvyko trumpas informacinis susitikimas ir sužinojome, kiek pabėgėlių dabar yra Tunise, kurie susiduria su sudėtingomis sąlygomis, kadangi sugrįžti namo negali. Kiek suprantu, Lenkija neseniai 16 krikščionių pabėgėlių iš Tuniso priglaudė norėčiau pasakyti, kad tai yra nebloga pradžia. Tačiau yra 4-5 tūkstančiai pabėgėlių iš Eritrėjos, Etijopijos, Somalio, Darfūro, Irako, Palestinos, tų šalių, į kurias sugrįžti dėje negalima. Taip pat Dramblio kaulio, kaulo krantas ir dabar ES įsipareigojo 800 ar 900 vietų sukurti tiems žmonėms. Pusė jų bus skirta tiems, kurie yra pabėgėliai jau pasiekė Europos krantus. Ne tiems pabėgėliams, kuriuos aplankėme penktadienį Libijos pasienio stovyklose. Taigi, man būtų įdomu, ar Lenkija, pirmininkaujanti valstybė, pasinaudos galimybę ir pirmiausia, na, gal pati priims daugiau pabėgėlių, ne tik 16, ir taip pat ar paskatins kolegas tam, kad būtų sukurta reali perkelimo programa Europoje, pagal kurią Tuniso, Egi, Tunisas Egiptas susilauktų pagalbos ir susilauktų pagalbos pabėgėliai. Kitas klausimas yra susijęs su štai kuo. Parlamentas gavo teisininkų išvadas dėl Šengeno akį teisinio pagrindo ir mano kolegė Renata Weber jau minėjo rezoliuciją, kurią priemėme praeitą savaitę. Šis parlamentas bent jau laikosi 77 straipsnio, pagal kurį bendro, numatyta bendro sprendimo prieimimo procedūra Šengeno akys rytyje. Taip pat taryboje yra narių, nori, kurie nori keisti tą teisinį pagrindą ir atimti iš Europos parlamento sprendimų prieimimo galės. Kokia būtų jūsų pozicija, pirmininkančios valstybės pozicija šiuo atžvilgiu? Kitas klausimas, kuris jau buvo paliestas - Europos arešto orderis Nesiniai lankiausi Lenkijoje kartu su Niderlandų piliečiu, kuriam buvo išduotas arešto orderis. Ir Lenkija pirmauja išduodant arešto orderius Europoje. Pažvelgus į statistiką, pamatome, kad tai ne vien tik tai, kad pirma sąraše, bet smarkiai lenkia visas kitas valstybės, Ir ne tik Lenkijoje, kad egzistuoja skirtingos nuomonės tarp ES valstybių narių dėl to, kas, dėl kokio nusikaltimo galima būtų išduoti arešto orderį. Ir taip pat susidurėme su sunkumais e, sulaikymo srityje, e, iki teisminio sulaikymo, kaip ir to Niderlandų piliečių atveju. Trims dienoms jis buvo sulaikytas iki teismo, jo vaistai buvo pavokti, nebuvo sugražinti. Taigi situacija tokia, kad tikrai nėra palankių sąlygų išduoti arešto orderiams. Ir jūs minėjote, kad bandysite reformuoti arešto orderio sistemą. Raginčiau tikrai jūs tą padaryti ir numatyti sąlygas dėl proporcingumo. Ačiū pirmininkė tiek. Ačiū dabar atsar vardu, ponas Kirkov. Dėkui pirmininkė. Aš taip pat manau, kad Lenkijos pirmininkavimas bus e, sėkmingas klausiau, ką sakė abu mūsų svečiai ir tikiuosi, kad daugelie sričių. Jie ketina dirbti tos sritys yra labai svarbios. Jeigu leisite, pateiksiu keletą trumpų klausimų. Pirmasis klausimas iškilęs prieš keletą mėnesių vidaus, e, patikrinimą ties vidaus sieną Šengeno e, teritorijoje. Norėčiau platesnio komentaro šiuo klausimu. E, Dabar žinome, kad tam tikromis aplinkybėmis bandoma įvesti sienos kontrolę arba apibriežti kriterijus, pagal kuriuos būtų galima įvesti sienos kontrolę esant tam tikroms aplinkybėms. E, jūsų e, ministras pirmininkas Strasbūrė kalbėjo apie ES institucijų stiprinimą. Jis minėjo bendrą prieglopščio sistemą. Norėčiau išgirsti iš jūsų patikinimą, kad kol kas žiūrime į 55 pirmųjų metų Junktinių tautų konvencija dėl pabėgėlių. Tai yra kriterijų pagrindas ir e, juos turi, e, turime ir toliau taikyti, suteikdami prieglopsti. Toliau e, Europos agentūra dėl informacijos technologijų. E, Numatoma tris vietas - Stalinė, Strasbūrė ir San Santijohanė, Austrijoje. E, Ir aš noriu paklausti, ar tai yra veiksmingas darbų paskirstimas ir kaip dėl e, agentūros ir finansavimo kovoti su nusikaltimais finansiniais. Kitas dalykas - keliaivių duomenų įrašai. E, minėjome e, sukakti nuo teroristinių išpolių Londone Liepos 7 ir norėčiau paklausti, ar mm, susitarimai su JAV dėl e, keliaivių duomenų įrašų bus jūsų prioritetas ir taip pat ar elektroninės sienos patikros sistema kaip nors padeda kovoti su nusikaltimais. Ačiū dabar, ponė Ernst Guevardu. Ačiū. Mes savo ruoštų taip pat norėtume pasveikinti Lenkiją, pradėjus pirmininkauti, palinkėti visokiojo pasiekmės ir glaudos bendradarbiavimo. Norėčiau paminėti keletą labai svarbių dalykų. Pirmiausia, šiandieną jūs žinote, kad Europos parlamente labai įvairiose diskusijose labai aištri kritika buvo iš daugelio parlamentarų pusės e, išreikšta dėl įvestos vidaus sienų kontrolės. E, Ir e, mes nuolat pabrėžime, kad reikia elgtis labai atsargiai, kadangi būtent šiandienė atviros sienos yra, e, e, vaidina simbolinį vaidmenį ir mes negalime taip elgtis. Ir buvome visuomet pabrėžę, kad tik tai pačiu ekstremaliausiu atveju, ypatingais atvejais galima įvesti tokią ir pateisinti tokios sienų kontrolės įvedimą. Kaip Jūs vertinate šį klausimą? Uh, Kitas dalykas, jūs sakėte, kad Europa neturėtų būti atvira tiems, kurie dėl ekonominių priežasčių į ją atvyksta. Pažvelgusi Lampedūzą ir kas tenai atkeliauja, kokie tai žmonės, tai yra buvę mm, darbininkai Sieros iš Sieros Leonės, Malio, Niger, Nigerio ir Nigerijos. Tai yra gana skurdžios šalis, žmonės, kurie dirbo Libijoje ir dėl pilietinio karo tapo pabėgėliais. Tačiau iš tiesų realiai jie tiesiog nori darbo Europoje. Kaipgi jūs manote reikėtų su jais elgtis? Ar nereikėtų įvesti laikinos apsaugos tokiems žmonėms ir suteikti jiems galimybę pasiešk... gauti darbą Europoje? Ir vėliau be abejo E, grįžti į savo šalis. Taigi či, šią situaciją tikrai reikia keisti. Ir apskritai, ar jūs manote, kad reikėtų kažkaip keisti visą prieklopšio sistemą, kadangi mes atsidūrėme aklygatvyje? Ar jūs e, turite kokiu nors planų, kaip nors e, svarstyti šį klausimą? Trečias punktas yra duomenų apsauga. Mes turime peržiūrėti duomenų apsaugos direktyvą dėl svarių priežasčių ne visą laiką buvau čia ir dėl to nežinau, ar jūs ką nors šiuo klausimu sakėte savo pasisakymo metu. Kągi pirmininkausinti valstybė e, ketina daryti duomenų apsaugos klausimų šioje srityje, ką ketinate priimti, e, kokias direktyvos pataisas. Ir paskutinis punktas, labai svarbi tema, svarstyta šiame komitete daugelyje posėdžių, tai yra diskriminacija ir būtina e, e, homoseksualų apsauga ES. Ar Lenkija ketina pagaliau ir čia kažko imtis, kad ši diskriminuojama visuomenės grupė būtų, e, į ją būtų taip atsižvelgiama? Dėkui. Round of, round of o dabar išklausysime pirmosius atsakymus tą pačią tvarką, bet primenu, kad dar bus daugiau klausimų, todėl e, prašau visų atsižvelgti į tai, kad nepa, neturime labai daug laiko, taigi e, tiesiai prašom kalbėti be užuolankų. Labai ačiū. Aš e, žiūriu su nerimu į laikrodį, bandysiu sugrupuoti jūsų klausimus, kad E, pateikčiau glaustesnius atsakymus. Manęs buvo paklausta apie rytų partnerystę, apie bendradarbiavimą e, pasienyje tarp policijos pajėgų. Nusikaltėliai nepripažįsta nei vidinių, nei išorinių sienų. Jeigu norime veiksmingai kovoti su nusikalstamumu, turime bendradarbiauti su savo partneriais. Ir turime nuspręsti, kokios sritys kaiminėse šalyse mums ypatingai svarbios dėl policijos ir kitų e, teisės saugos pareigų bendradarbiavimo. Galiu pasakyti, kad kai kalbame apie partnerystę su kaiminėmis, tai būtent tą ir turiu galvoje. Me, mūsų partneriai sėkmingai nedirbs, jeigu su jais nepasidalysime savo uh, patirtimi, kalbu ir, techni, ir apie techninės priemonės. Tai yra labai e, plati, sudėtinga tema, bet kai kalbame apie partnerystę, kalbame apie bendrus veiksmus, kurie būtų abipusiškai naudingi. Mums reikia veiksmingumą padidinti, bet e, nepamirškime, kad jie taip pat mus apsaugos ir nuo e, nus, organizuoto nusikalstamo, kuris persimeta į Europos Sąjungą dėl bendro požiūrio į migraciją. Jūs minėjote skirtingus elementus iš dabartinės situacijos, ypač buvo paminėti išskirti Šiaurės Afrikos įvykiai. Daugiau kaip 900 tūkstančių žmonių iš vis paliko Libiją turbūt <laughs> sunku įsivaizduoti, kad visus tuos žmonės galėtume pakviesti į Europą. Požiūris dėl to turi būti skirtingas. Turime padėti tiems žmonėms ten, kur jie dabar yra, kur jie, kur, kur jie gyvena ir nebūtinai Europoje. E, šis požiūris turi būti išsamus. Tai susiję ne tik su migracijos ar prieglapščio politika. Taip žmonės, kai kurie atvyksta pas mus, gali atvykti, tačiau tai yra išimtis, nes matome krizinę situaciją ir turime padėti Afrikai, ne tik Lampedūzai. E, nėra reikalo žmonėms rizikuoti gyvybėmis, vykti iš Afrikos laiveliais įvairiausiais. Ir, ir vykti į tą, keliauti į Italiją. Jie turi sulaukti mūsų pagalbos Taigi negalvokime e, apie migracijos politiką atsietai, tai susijęs su įvairiomis ES politikos kryptimis, kurios skirtos kaiminėms, įskaitant ekonominę pagalbą. Dėl migracijos politikos. Kažkas paminėjo 16 šeimų, kurios atvyko į Lenkiją. Lenkija pakvietė žmonės, kurie iš Libijos keliavo į Maltą, bet mūsų, į mūsų kvietimą nebuvo sureaguota. Kodėl? Todėl, kad Lenkija nėra labai patraukli šalis migrantams. Tai nėra ES patraukli destinacija, yra turtingesnių šalių ES. Mes norime, kad ES migracijos politika būtų viena politika, kad žmonės nesirinktų vienos šalies, neteiktų pirmenybės vienai šaliai pagal tam tikrus kriterijus, e, nuo kurių kenčia kai kurios valstybės narės. Pavyzdžiui, Švedija priima 200 tūkstančių prieglopščio prašytojų ar imigrantų per metus, o Lenkija 10 tūkstančių prieglo, prieglopščio prašytojų, o Lenkijoje gyvena 40 milijonų žmonių. Taigi migracija pasiskirstė labai nevienodai Europos Sąjungoje. Prieglopščio problema dabar. Kai, kurios, kai kuriuose šalyse kai kurios šalis priima tik labai nedaug e, prieglopščio prašymų nagrinėti, o kitose šalise 50 procentų maždaug prieglopščio prašytojų lieka. Europoje taip pat egzistuoja skirtinga tvarka dėl, e, dėl to, kaip taikyti migracijos ir prieglopščio teisės aktus. E, turime dirbti, kad parengtume bendrą priemonių paketą ir įvestume tam tikrą tvarką į šį mechanizmą. Gerai turėti tą mechanizmą, bet jį reikia e, priderinti prie dabartinės situacijos. Dar buvo pateiktas klausimas apie tai, ar tai atitinka Ženevos konvencija. Taip, atitinka. Po keleto dienų minėsime šios konvencijos pasirašymo 60 metį. Konvencija buvo pavyzdys Europos Sąjungai e, tvirtinant tamperiais susitikimus dėl pabėgėlių, kurie pasirenka ES kaip savo kelionės tikslą galutinį. Dėl Šengeno. Pone Weber ir ponas Kirchhoff pateikė klausimų dėl to. Kaip ir sakiau, egzistuoja išorės vidinės krizės, dėl to reikia pasižiūrėti naujai į visą situaciją. Kodėl nepakanka tam tikrų sprendimų, kai jų pakako prieš tam tikrą laiką? Aš norėčiau labai padėkoti Europos parlamentoj už poziciją šiuo klausimu. E, jis siunčia aišku signalą apie tai, kad laisvė judėti Šengeno e, erdvėje yra viena iš pagrindinių vertybių, tai yra viena iš, vienas iš svarbiausių ramščių uh, Europos Sąjungoje ir mes e, daug kalbėsime apie šiuos dalykus. Kai kurios valstybės narės ėmėsi tam tikrų veiksmų ir jie bus vertinami Europos komisijos dėl to, ar, ar nepažeidžia ES teisės. E, bus pradėtos tam tikros procedūros, tačiau mes kol kas dar laukiame komisijos sprendimo. Jūs Minėjote neformalų vidaus ir teisingumo tarybos susitikimą Liepos 18-19 Sopote. Per šį susitikimą tikimės, kad vidaus reikalų ministrai aiškiai pasisakys visais klausimais, kurie susijęs su migracija ir prieglopščio politika, e, kad pasakys dėl Šengeno e, teritorijos ir e, kitais labai svarbiais šiandien ES sąjungai klausimais. E, mes negalime fragmentiškai spręsti problemų. E, negali valstybių narių sprendimai skirtis, nes mes nebebūsime vieningi. Mes turime kalbėti apie bendrus veiksmus, nes kita kryptis nebūtų tinkama. Dėl sienos kontrolės. Norime, kad mūsų sienos būtų draugiškos, taip sakant, visiems, kas nori jas kirsti. žmonės atvyksta pas mus, jie nenusikalsta niekuo ir mes norime palengvinti jiems sienos kirtimą. Tai yra gerai. Tačiau reikia proporcingai ieškoti sprendimo, kadangi tam tikrais atvejais kyla finansinių problemų ir reikia galvoti, kaip supaprastinti pasienio procedūras. E, informacijos technologijų sistemas gali būti panaudotos tada, pasienio apsaugos pareigūnai galės patikrinti, ar asmuo, e, kada asmuo įvyk, atvyksta į jas teritoriją ir gali patikrinti, ar to žmogaus viza nesibaigusi. Tokiu būdu lengviau sužinoti, kada tam žmogui reikia atvykti, išvykti iš ES. Aš jau o, supratau iš pirmininko, kad e, visas man skirtą laiką viršiau, tik dar vieną dalyką paminėsiu. Aš e, pradžioje nepaminėjau informacijos technologijos agentūros. E, dvi sistemos jau gerai išplėtotos, viena iš jų vizų sistema. E, šių metų rudenį jau galėsime naudot, naudotis ją ir išdavinėti vizas atvykstantiems asmenims iš Šiaurės Afrikos ir Artimųjų rytų. O kita sistema yra SIS-2 sistema, e, pagal kurią bus atsakyta, neleista kai kuriems asmenims įvažiuoti į ES, e, nes dėl tam tikrų anksčiau atliktų veiksmų. Ir sistemos yra dabar dėgiamos Kas kart, kai kalbame apie informacijos technologijų sistemas, apie agentūrą, turime galvoti apie gerą, blogą patirtį ir turime imtis deramų sprendimų atitinkamų, kad deramai panaudotume mokesčių mokėtojų pinigus. Dabar ponas Kvietkovskis, nenorime būti nemandagus, svečių atžvilgių, kurie atvyko pas mus, bet noriu Jums priminti, kad dar yra nemažai narių, kurie nori pateikti Jums klausimus. Taigi labai prašau laikytis laiko limito. Chciałbym bardzo gorąco. Ačiū. Norėčiau labai šiltai Jums padėkoti už Jūsus klausimus. Norėčiau padėkoti poniai Weber ypatingai, nes man irgi labai rūpi smurto šeimoje klausimas. Kai nesiniai buvau paskirta teisingumo ministru, vienas pirmiausių mano sprendimų šioje srityje buvo primta šioje srityje. Aš įsteigiau specialaus koordinatoriaus poziciją savo ministerijoje, kuris būtent dirbo su šiuo reiškiniu. Koordinatorius, kuris taip pat analizavo teisės aktus ir kuris, buvo atsaking, ir kuris yra atsakingas už seminarus, darbo susitikimus ir tam tikrus struktūrinius pasikeitimus. Tokiu būdu sumažėjo būtinio smurto atvejų skaičius Lenkijoje, taigi aš irgi savo pranešime pasisakymę būtent ir akcentavau šią, šį klausimą. Ponės Argentinė palėtė irgi labai svarbų klausimą - Europos arešto orderį. Norėčiau plačiau ties jų apsistoti. Tai yra mūsų bendradarbiavimo baudžiamojoje srityje esminis elementas. Tai yra be jokios abejonės labai sėkmingas dalykas, nes ekstradicijos procedūros buvo labai sudėtingos ir ilgos. Mes esame viena valstybių, kuri išduoda ir išduoda daug tokių arešto orderių. Žinome, kad yra problemų dėl pagrindinių teisų užtikrinimo, tačiau neteisinga būtų teikti, kad arešto orderis yra išduodamas tik tai rimtų nusikaltimų atveju. Yra priimtas pagrindų sprendimas, pagal kurią yra keičiama ekstradicijos, pagal kurį yra keičiama ekstradicijos procedūra. Ir ten yra numatyta ta pati taikymos rytis, kaip pagal ekstradicijos procedūrą. Taigi kalba eina apie tuos nusikaltimus, dėl kurių yra baudžiama iki nuo vienerių metų įkalinimo iki daugiau. Taigi nėra jokių proporcingumo elementų, kurie yra privalomi. Aišku, mes tikrai ne, neneigiame, jog yra problemų, kurios yra minimos Europos komisijos ataskaitoje. Mes atsižvelgėme į atitinkamus veiksmus, kurie atsispindi tarybos rekomendacijose. Taip pat turime nepamiršti, kad praeitais metais procedūrų vadovas buvo pakeistas, vadovėlis buvo pakeistas taryboje ir greitai pamatysime, kokie bus tų pokyčių rezultatai. Taip pat mes siekime ir kitų priemonių Lenkijoje šioje srityje ir galiu Jūs informuoti, kad per vienerius metus, e, jeigu lygintumėme 10 ir, 11, ir 9 metų duomenis, pamatytumėme, kad išduotų areštų, areštų orderių skaičius sumažėjo ketvirtadaliu nuo 4844 devintaisiais metais iki 3750 2010 metais. Nors Lenkijos piliečių skaičius gyvenančių už Lenkijos ribų yra nemenkas. Na, žinoma, mes esame atviri tolesniems dėryboms dėl šios priemonės ateities. Tai turi būti pagrįsta konkrečiais statistiniais duomenimis ir argumentais, kurie pateisintų tokią būtinybę. Na ir žinoma, kaip ir bet kokiose kitose sistemose yra galimybių piknaudžiauti tą priemonę. Bet netgi jeigu būtų taikomos neproporcingos priemonės, vis tiek tai neturėtų pakengti pasitikėjimu šią priemonę, nes ji veikia ir yra sėkminga. Na, žinoma, Europos komisijos ataskaitoje kalbama apie tam tikras sistemos spragas. Yra minima teisė gauti advokatą, dėl to mums štai šis dalykas ir yra pirmininkavimo prioritetas pusė penkių turėsime pradėti balsavimą. Ir dar yra 18 narių norinčių pasisakyti. Taigi dvi minutės buvo skirtos koordinatoriams, po dvi minutės buvo skirta koordinatoriams, kai kuriems pavyko, kai kuriems nepavyko išsitekti dviejose minutėse. Na ir dabar norint, kad pasisakytų kuo galima daugiau, yra apriboti kalbėjimui laiką iki vienos minutės, nes priešingų atveju tiesiog na, negalėsime suteikti žodžio visiems norintiesiems. Taigi dar prieš pradedant diskusijas. Prašau atkreipti dėmesį, visi, kurie pasisakys, viena minutė pasisakymui. Viena minutė maksimum. Pirmiausia, Diez de Mera. Gracias, señor presidente. Eh, enhorabuena y felicidades a los dos ministros. Ačiū. Pirmininkė, sveikinimai abiems ministrams. Eh, noriu paminėti vieną labai aktualų dalyką. Eh, Ispanijos fregata vykdė karinę operaciją Viduržėmio jūroje ir jūroje turėjo išgelbėti 150 žmonių. Mes vyksime ten rytoj, nes situacija yra labai ypatinga. Tuniso valdžia e, tik tris iš tų žmonių priima ir ką daryti su kitais. E, Malta nežino nieko, e, nieko nenori girdėti, Italija taip pat nežino, ką pasakyti, yra tokia pozicija taryboje. Jūs kalbėjote apie bendrą prieglopščio politiką. Uh, egzistuoja Dublinas 3, Eurodakt. E, tačiau pagal Hagos programą mes turime įdėkti šią programą iki, turėjome iki 10 metų, o jūs sakote, jeigu pasiseks iki 12 metų tik tai e, viską padarysime. Kokia čia problema? Labai ačiū. Nekalbėsiu minutę. Norėčiau pirmiausia padėkoti abiems ministrams, kad atvyko. Dėkoju jiems už atvirumą. bendraujant su parlamentu ir norėčiau iškelti vieną klausimą, kuri nebuvo paminėta Lenkijos programoje pirmininkavimo. Šis klausimas yra susijęs su daugiau kaip šimtų milijonų ES piliečių. Tai yra vizų abipusiškumo principas. E, penkioms valstybėms narėms e, vizų su JAV ir Kanada. Ir Lenkija yra viena iš tų šalių, kuri taiko šią abipusiškumo principą. Noriu paklausti, ar jūs e, ketinate imtis žingsnių, kad būtų panaikinti šie susitarimai su minėtomis šalimis. Žinau, kad prezidentas Obama yra kažką pasakę šiuo klausimu susitikime Lenkijoje. Dabar ponė Alfano, vieną minutę prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Girdėjau iš Lenkijos ministrų, kad e, nukentėjusiųjų apsaug, apsaugai jie skirs daug dėmesio e, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Tos apsaugos formos yra tikrai labai įvairios. Taip pat jūs pademonstravote didelį suinteresuotumą kovoti su sintetinėmis narkotinėmis medžiagomis jų gaminimu ir platinimu. Ar jūs turite kokiu nors konkrečių pasiūlymų, kaip kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir konkrečiai šita jos išraiškos forma, tai yra e, narkotikų prekeiviais. Jūsų pozicija yra tokia, kad e, Vengrija jau yra nemažai nuveikusi šioje srityje, o kągi jūs ketinate padaryti? Ačiū, ponė pirminkė. Turiu porą dalykų, kuriuos norėčiau paminėti. Pirmiausia, abipusio pripažinimo e, baudžiamosiose bylose klausimas. Manau, kad tai yra labai svarbi tema ir pirmininkaujantį valstybę ir toliau nori žengti e, tą kryptimį, kad būtų įvesti minimalų standartai. Ir parlamentui suteikiama daugiau galimybių, taip e, mažieji, e, tie minimalų standartai, dėl kurių nebuvo susitarta pastaraisiais metais, e, dėl jų pagaliau bus galima susitarti gal artimiausių metų, ypač dėl žmogaus teisų standartų. Kitas svarbus punktas yra tai, jog aš manau, jog labai svarbu ir manau, kad taip mano poziciją palaiko ir kiti kolegos, kad ekonominis nusikalstamumas, pažiūrėjau, kova su e, pinigų plovimu ir panašus dalykai, e, tiems dalykams taip pat daugiau dėmesio reikia skirti, nes e, praeitįje Europos lygmenių mes labai daug dėmesio skiriame kovai su terorizmu ir aš manau, kad reikėtų dabar sutelkti savo dėmesį ir ekonominius nusikaltimus. Dėkoju. Mr. Kleis. Ponas Kleis. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, bet kokiu atveju tikiuosi, kad Lenkija pirmininkaudama suvoks, kad egzistencinė krizė, kurią yra patekusi ES, yra susijusi ne tiek su eurozonos problemomis, kiek su laisvo asmenų judėjimu, laisvo judėjimo problema. Problema yra ta, kad Šengeno susitarimas yra taikomas tik tai iš dalies, nors vidaus sienų kontrolė mm, atkrito, tačiau išorės sienos yra skilėtos. Mm, ponas Milleris sakė, kad e, mes, kad e, norintis e, tas sienas padaryti nepralaidžias žmonėms, kurie nenusipelnė atkeliauti Europos Sąjungą, aš tikiuosi, kad tai nebus tušti žodžiai. Kaipgi bus su tuo principu, kuris buvo patvirtintas e, per vieną aukštų lygio sustikimą Europos Sąjungoje, kad e, reikia e, apsvarstyti labai konkret, konkrečias priemonės susijusias su migracijos kontrole. Galbūt jūs turite kažkokių konkrečių pasiūlymų, idėjų, kaip būtų galima geriau apsaugoti išorės sienas. Ponas Koelio. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti abiems ministrams čia atvykus ir pateikus savo mintis. Ir taip pat norėčiau pasisakyti dėl Šengeno. Aš manyčiau, kad čia jūs tikrai susilauksite mūsų paramos. Šengeno temą jūs minėjote. Šiuo metu ypač didelis dėmesys kreipiamas Šengeno sutarimo e, peržiūrai ir daugelis e, valstybių narių nori keisti teisinį pagrindą, nori et, neleisti parlamentui e, naudotis bendro sprendimo prieimimo procedūra. Kaipgi Jūs vertinate šią situaciją? Ar taryba yra pasirengusi kovoti, atsiprašau, bendradarbiauti su Europos parlamentu, ar vis dėlto norite Europos parlamentą palikti už durų? Taip pat jūs sakėte, kad Rumunija ir Bulgarija yra labai svarbios valstybės šiame kontekste. Kaip jūs manote, kaip taryboje bus, kokios pozicijos šių dviejų šalių atšvilgių bus laikomasi? Dėkui. Mano nu, pirmasis klausimas yra susijęs su ES išorės siena pietuose. Aš esu iš Ispanijos kuri turi daug panašumų kaip su Lenkija. Pas mus irgi yra ES išorės siena. Taigi, kaip jūs vertintumėte mūsų išorės sieną su Viduržėmio jūros regiono valstybėmis ir vizų išdavimu. Tai yra akademikų, universitetų profesorių pažeminimas, kai jiems reikia tą procedūrą išgy... pereiti. Juk žinome, kad norime verslui sukurti palankės sąlygas, bet tokie štai žmonės e, turi pereiti per žeminančias procedūras. Dėl apsaugos orderio, ar galėtumėte paskatinti tarybą priimti greičiau sprendimą šiuo klausimu, ar būtų įmanoma per kitą Teisingumo vidaus reikalų tarybos posėdį susitarti dėl būdžiamosios teisės priemonių, tiksliau tariant, direktyvos. Direktyva dėl nusikal, nusikaltimų, nusikalstamumo turi būti primta, kuo, kuo galima greičiau. Kalba eina apie šį smurtą šeimoje. Visi to laukia. Prieglopšio politika, kokių priemonių imsitės tam, kad būtų prieglopstis atskirtas nuo imigracijos. Tai manoma būtų padaryti, Graikija jau taiko tam tikrus mechanizmus, na, o taryba ir pirmininkaujantį valstybę turi tam suteikti svorio, kadangi negalime lyginti imigrantų, kurie bando susikurti geresnį gyvenimą, su tais, kurie bando bėgti nuo tragedijos. Ačiū, ponė Vikstram. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums abiems, ponai ministrai, kad atvykote ir pasidalijote su mumis savo prioritetais. Kaip žinote, gyvename krizės metu ir mano vertinimu tai yra tas laikotarpis, kuomet reikia rodyti daugiau solidarumo, kada tai yra išbandymas solidarumui ir lojalumui valstybių narių ir atskiruos menų lojalumui. Aš buvau pranešėję dėl Dublino 2 peržiūros ir, kaip žinote, darbai visiškai strigo taryboje. Taigi man tiesiog įdomu, ką jūs ketinate daryti tam, kad būtų priimtos pozicijos valstybėse narėse tam, kad Dublino reglamentas būtų patvirtintas, nes jų galiausiai 2012 metai yra galutinis terminas ir mes privalome piliečiams įgyvendinti savo pažadus jau 99 metais Tamperėje ir 2009 metais Stokholmo programoje tai pažadėjome. Linkiu Jums visokiojo pasiekmės ir tikiuosi, kad Lenkijos pirmininka, pirmininkavimas taps e, galimybių pirmininkavimu. Ačiū, ponas Tavariš. Salėje panašu, jo jau nėra, nors buvo užsirašęs į sąrašą. Pon, ponas Jekolino. Ačiū, panė pirmininkė, kalbėsiu trumpai ir greitai. Dėkoju ministrams. Šiandien buvo nustatytas terminas pateikti pakeitimų pasiūlymus dėl sezoninių darbuotojų ir kitų darbuotojų iš trečiųjų šalių. Norėčiau vidaus reikalų ministro paklausti, ką ketinate daryti. Jūs sakėte, kad esate numatę tam, tikras, tam tikrus veiksmus tų šalių atšvilgių, kurioms ypač aktualus šis klausimas, kaip e, Malta, Ispanija, Lampedūzos e, sala. Dėkuoju, ponia Het. Ačiū, ponia pirmininkė. Ministrai minėjo aukų apsaugą, tai yra labai svarbu Aš e, visų pirma galvoju apie ypač pažeidžiamus e, asmenys, kaip, pažiūrėjau, vaikus. Ir tam reikia atitinkamų Lisabono starties pakeitimų. Norėčiau pateikti porą klausimų susijusių su vaikų padėtimi. Vaikai yra smurto aukos labai dažnai ir kągi, kaipgi mes galime su to kovoti. Ir kitas klausimas Valstybės narės visos yra pasirašiusios vaikų apsaugos konvenciją, tačiau tik tai pusė jų yra patvirtin, išleidusios e, atitinkamus nacionalinius įstatymus. Ar jūs svarstysite šią temą e, ministrų taryboje, kadangi e, čia jūs galite tikrai nuveikti kažką realaus, kadangi Lisabono sutartis mūsų sustiprina šiuo klausimu? Much, uh, uh, just... Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti kolegoms, kurie kalbėjo apie Europos arešto orderį. Lenkija e, iš visų prašymų trešdalį gauna iš Lenkijos. Nu, man malonu, kad abu ministrai pabrėžė ES vertybės ir jų įgyvendinimą. Norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie uh, kultūrą, kai valstybės narės e, reikalauja vienos iš kitos, kitų laikytis e, žmogaus teisių valstybėse narėse, reikia baigti tą diplomatų klubo praktiką ir reikalauti, kad būtų užtikrinta žmogaus teisų gerbimas visose valstybėse narėse. Taip pat norėčiau uh, E, paklausti, ar jūs neparaginsite Lenkijos prokurorų baigti ketverių metų e, tyrimą dėl slaptųjų kalėjimų. Dėkoju. Dabar ponia Bauer. Dėkoju. Dėkoju už suteiktą žodį. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie e, bendrą prieglopščio politiką. Jūs optimistiškai kalbėjote, bet kokius numatote kompromisus ir kokių tikite sprendimų šiuo atveju? Antras klausimas. E, komisijos, komisija buvo prašyta Vengrijos parengti pasiūlymus dėl uh, kovos su būtiniu smurtu ir smurtu prieš moteris. Norėčiau paklausti, ar Lenkija taip pat spaus komisiją, kad būtų pasiūlytos atitinkamos priemonės. Dabar ponia Blinkievičiūtė. Pirmiausia, noriu padėkoti abiem ministram už pasisakymus ir palinkėti Lenkijai pirmininkaujant sėkmės ir turiu porą klausimų. Pirmiausia, kalbant apie vizų liberalizavimo politiką, Lenkija savo pirmininkavimo programą įsipareigojo kuo efektyviau įgyvendinti vizų kodeksą ir paspartinti vizų režimo supaprastinimą e, rytų e, šalims. E, tačiau aš noriu priminti, kad Europos parlamentas jau priėmė šiais metais dvi rezoliucijas e, dėl padėties Baltarusijoje ir kuriuose ragino Europos komisiją ir e, tarybą intensyviau dirbti rengiant dėrybų dėl readmisijos susitarimų su šia šalimi ir vizų režimo supaprastinimo gairės. Ar Lenkija kaip pirminkaujančiai šalis reaguos ir imsis veiksmų dėl vizų režimo supaprastinimo Baltarusijoje, nes tai, man atrodo, yra labai svarbu. Kitas klausimas irgi būtų ministrui Milleriui, kaip ketinant užtikrinti užtikrinti Europos parlamento kaip pagrindinės Europos atstovaujančios e, institucijos vaidmenį Šengeno peržiūros procese, kad parlamentas neliktų nuo to nutolintas. Ir vieną klausimą turiu ministrui Kvetkovskijui, tai kažkaip negirdėjau, ar žadat kokiu nors veiksmu imtis dėl, e, na, antidiskriminacijos direktyvos pažadinimo iš tam tikro miego, nes iš tikrųjų antidiskriminacijos direktyva ypatingai svarbi neįgaliems žmonėms kažkaip įstrigo ir nerandama bendro sutarimo. Ačiū ir linkiu sėkmės. Thank you. Madam, a minute. Pone Matija, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju min kad ministrai atvyko ir pristatė programas. Pone ministrai, jūs kalbėjote apie kovą su taksikomanija, narkomanija. Gal galėtumėte plačiau papasakoti, ką norite padaryti realiai, nes jūs kalbėjote apie tam tikras medžiagas, bet būtent gal galite konkrečiau paminėti produktus, kurie bus įtraukti į kovą su narkomanija. Ponas Papa Nikolau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau Jums palinkėti visokiojo pasiekmės Lenkijos e, pirmininkavimui. Turiu konkretų klausimą dėl Dublino ir Eurodak reglamentų. Dėrybos užstrigo ir taip jau yra kuris laikas. Per pastaros, pastaruosius mėnesius bendro sprendimo prieimimo būdu buvo svarstomas Dublino sistema. Taip pat valstybės narės laikėsi skirtingų požiūrių, nei numatyta Dublino antroje sistemoje. Ar Lenkija mano, kad per ateinantį pusmetį bus pasiekta pažangos, galbūt geresnio rezultato, lyginant su tuo, kuris yra dabar, kad ar bus galima išpristi iš aklavietės? dėrybose su taryba. Ačiū ponai ministrai už pristatymus, už tai, kad e, turite politinės valios, drąsos, dėkoju už politinius signalus, yra labai, kurie yra labai sveikintini esant dabartiniai situacijai. Na ir aš ponui Kvetkovskijui norėčiau raštu užduoti klausimą dėl prokuratūros ir bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, o vidaus reikalų ministrui norėčiau užduoti klausimą atsižvelgti, ką sakė ponas Dijas Demera. Mūsų kolega Geremekas, humanistas, šviesaus atminimo kolega Norėčiau. Pirmininkė, aš nebaigiau. Sako kalbėtoja. Pirmininkas ministrai pastebėjo, kad e, ateina vis daugiau parlamentarų, kurie rengiasi balsavimui, bet mes e, dabar vedame diskusiją su Lenkijos ministrais, taigi prašau jūsų tyliai elgtis tol, kol pasisakinėja nariai, ponė Grisbė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi manome, kad Viduržėmio jūros regione, kuomet matome demokratijos užuomasgas, Deja, matome, kad mes patys negalime pagelbėti, padėti tiems, kurie susiduria su dideliais sunkumais kurie negali sugrįžti į savo valstybės. Ką jūs ketinate daryti šiuo klausimu? Ir ką darysite su tūkstančiais pabėgėlių? Ačiū, ponia Makovėjai. Viena minutė. Ačiū ministrams, linkiu Jums sėkmės. Birželio mėnesį komisija patvirtino kovos su korupcija komunikatą ir sprendimą Korupcijos kaštai ES siekia 120 milijardų eurų per metus. Atskaitos mechanizmas buvo numatytas šiame sprendime. Dabar jis yra tobulinamas. Taigi norėčiau prisidėti, paremti kovos su korupcija tikslus ES lygmenių bus primta rezoliucija rugsėjo mėnesį parlamente šiuo klausimu. Dėkoju. Dabar tikimės, kad abu ministrai kaip galima glaučiau atsakys, bet prašau visų laikytis tylos, nes dabar išklausysime abiejų ministrų. Ministrė Millerį. Labai ačiū. Iš tikrųjų, laiko krize mus ištiko. Kaip galime padėti Maltai ir Italijai? Mes turime padėti toms šalims taip, kad jos, kad E, turime galvoti, kaip padėti e, joms apsaugoti išorės sienas ir taip pat matome, kiek žmonių iš šias šalis atvyksta. E, ir reikia galvoti apie viską šiandienos sutarties kontekste. Kokios problemos iškyla Europai? kai kas nors kreipiasi dėl prieglopščio, mes, e, tarkime, galime išduoti neigiamą į, išvadą pateikti, bet tas žmogus vis tiek lieka Europos Sąjungoje. Galime pasirašyti kaip sprendimą redmisijos susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurios turėtų e, tvirtą teisinį pagrindą ir tokiu būdu e, išsiųsti atgal žmogų, kuris netitinka prieglopščio e, reikalavimų e, Bulgarijos, Rumunijos e, dalykai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už aiškę poziciją dėl šių dviejų šalių. Labai svarbu tęsti e, darybas. Kaip žinia, galutinį sprendimą valstybės narės turi priimti vienbalsiai. Kalbame apie viską busimuoju laiku, tačiau tikrai tikiuosi, kad per keletą ateinančių mėnesių galėsime jums pasakyti, kad pažadas yra įvykdytas Rumunijai ir Bulgarijai, nes jos įvykdė visas sąlygas. E, informacijos technologijos e, e, dalykai ir sezoniniai darbuotojai E, dažnai atvyksta e, labai patyrę aukštos kvalifikacijos darbuotojai ir dirba bendrovių skyriuose kitose šalyse. E, svarbiausias ES principas užtikrinti asmenų judėjimo laisvę. Tai padidina Europos ekonominį patrauklumą. Kalbame apie ekonominį stabilumą, augimą, darbo vietų kūrimą. Taigi turime būti atviri tokiems sprendimams. Sezoninis darbas. Žinome, kad keliuose sektoriuose Europos ūkija be sezoninių darbuotojų patirtume daugybę nuostolių, didžiulius nuostolius. Taigi reikia galvoti apie atitinkamas priemonės, nes galiausiai jos yra mums naudingos legali arba teisėta migracija yra e, vienas dalykas, tačiau aišku yra nelegalios migracijos pavojus. Mes esame optimistiškai nusiteikę ir tikimės, kad pavyks paspartinti darbus dėl prieglopščio, bet e, viskas priklausys ir nuo bendradarbiavimo su jumis. Mes vieni negalėsime daug ko pasiekti dėl vizų liberalizavimo. Buvo konkretus klausimas dėl Baltarusijos. Tai yra mūsų kaimynė. Ir mes į poną Lukašenką žiūrime atsietai nuo baltarusių tautos. Mes esame atviri baltarusiams. nežinau, ar reikėtų reikėtų kalbėti dabar apie Lukašenkos e, veiksmus. O kitas dalykas e, yra kova su narkomanija, e, laboratorijos. Reikia kovoti su imtis priemonių prieš laboratorijas, kurios trečiosiose šalyse, kurios užsima narkotikų gamybą. yra pusiau pagaminami e, narkotikai, taip pat sintetizuojami narkotikai ir mes turime ieškoti veiksmingų priemonių, kaip su tuo kovoti. Dėl euro turime pasiekti pažangos. Ir reikia, kad priemonės būtų priimtos greitai. Turime peržiūrėti savo požiūrį. Jeigu to nepadarysime, e, Kalbėtojas pakeičia mintį, aš labai atsiprašau, nespėjau atsakyti visus klausimus, bet pirmininkas man jau siunčia signalus. Ir nenorėčiau dabar pakengti mūsų būsimam bendradarbiavimui. Jūs tikriausiai suvokėte, kad laiko neturime daug, galiu tik atsiprašyti kad taip atsitiko jums. Parlamente paprastai ir pritrūksta laiko. Dabar e, žodis ministrui Kvetkovskijui. Pirmininkė, ponės ir ponai, labai trumpai apibendrinsiu dėl tarpusavio pripažinimo E, baudžiamosiuose bylose. Mes e, dirbame pagal priemonių planą, kurį e, patvirtino Švedija pirmininkavusi, dirbame dėl procedūrinių teisių ir mes laikomės nuomonių, kad procedūrinės garantijos prisidės prie tarpusavo pripažinimo principų būdžiamosiose bylose. Tai jau yra ES tikslas 20 metų. Du projektai šiuo metu svarstomi ir manome, kad jie turėtų numatyti proporcingas sąlygas e, nusikaltimų aukoms. Dėl Dėl ekonominių teisių reikia galvoti apie taip pat atitinkamas priemonės, o jų yra nemažai. Pone Romeo kalbėjo apie Europos apsaugos orderį. Tikiuosi, kad baigsime darbus ir lauksime komisijos pasiūlymų prieš tai. E, smurtas šeimoje kita aktuali tema. Norėčiau Jums priminti, kad Lenkija ir Ispanija yra pasirašiusios E, projektą priemonių, kuris buvo pristatytas pirmininkaujant Ispanijai dėl vaikų apsaugos. Kaip liudytojų pernai e, Lenkijoje buvo priimtas įstatymas, kuris draudžia kūno bausmės vaikams. Ši tema mums yra labai uh, aktuali ir mes su kitais teisingumo ministrais taip pat aptarsime šį klausimą. Toliau CŽV e, tyrimai, tiksliau tyrimai dėl CŽV slaptųjų kalėjimų jau daugiau kaip dviejus metus vyksta tyrimas, ne ketverius metus. Mes esame viena iš labai nedaugelio valstybių, kuri e, paskatino tokį tyrimą. Amnesty International generalinis sekretorius apie tai taip pat kalbėjo. Sprendimas pradėti tyrimą buvo priimtas mūsų vyriausybės E, teisingumo ministras tuo metu buvo ir generalinis prokuroras. Dabar šios dvi funkcijos yra atskirtos ir generalinis e, prokuroras e, yra nepriklausomas nuo vyriausybės. Nebejokite. Ir aš, ir vyriausybė esame pasisakę daugeliu atveju šiuo klausimu. Mums patiems labai rūpi galutiniai tyrimo rezultatai, kuris e, atliks nepriklausomi ekspertai. Dėkuoju ministrė Kvetkovski Jums už pasisakymus, už bendradarbiavimą ir už tai, kad suvokėte, e, kokio aplinkoje vyksta diskusijos. Mes linkime Jums sėkmės, tikimės ateityje taip pat bendradarbiauti jums pirmininkaujant ir tikrai turėsime dar daug susitikimų. Labai jums ačiū. Thank you. Please. Please, we're about to get started. Kągi, pradėkime balsavimus. Visi, visus kviečiu susėsti. Kolegos, aš kartą prašau susėsti. Suprantama, kodėl vėluojame. Turėjome du ministrus. O dabar jau turime paskubėti su balsavimais. Prašau visus įsidėti, įdėti elektroninės korteles. Ar jūs neatsinešęs, gal galite kažkaip ją susiorganizuoti? Atsiprašau, pirmininkė, esu pakaitinis narys. Šiuo atveju atstovauju kolegai. Kol kas mano elektroninė kortelė manęs nepasiekė, aš jau paprašiau, kad ji būtų atnešta. Tai gal pradėkime tada, pradėkime darbą, sako pirmininkas, o socialistų vieną balsą dar pridėsime, kai reiks tikrinti elektroniniu būdu. Tiesiog jūsų balsą pridėsime, priskaičiuosime, kol sulauksite kortelės. Ar dar yra kolegų, kurie neatsinešia kortelių? Pone Grisbek. Pone Grisbek. Pone. Ponas Alvaro? Alvar, ponia Alvaro, turite čia Mastercard, <laughs> Mastercardą, o vizą, mums reikia kitokios kortelės. Atsiprašau, sako ponas Alvaro. Kągi, pradėkime darbą. Pirmiausia, šiandien balsuosime dėl penktojo punkto. Tai, va, tai yra kova su seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija. Balsuojame dėl pranešimų, kurį parengė kolegė Roberta Angelili. Gal trumpai išklausykime pranešėjos, ponios Angelili. Trumpas balsavimo paaiškinimas gal dar tokiu būdu gausime papildomų minučių ir sulauksime tų kortelių, kurių dar e, trūksta. Pone Angelėlė, prašau. Prezidente, si tratta di un testo, a mio avviso, di... Ačiū, ponė pirmininkė. O livello, eh, un buon testo. Manau, kad mums pavyko parengti tikrai gerą kompromisinį tekstą, kaip e, labiau sunkaus darbo rezultatą vyko tri, devyni trialogai. Mm Labai dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio rezultato ir komisijos atstovams, ir tarybos atstovams, ir taip pat šešėliniams pranešėjams, kurie padėjo man parengti šį tekstą. Visų frakcijų vardu mes e, pateikėme e, žodinį pakeitimą dėl koreliacijos lentelių. Tai yra labai svarbu parlamentui ir pirmininkų sueigoje tai buvo patvirtinta. Aišku, žinome, kad galime susidurti su problemomis, tą suvokiame, tačiau mes e, tikime, kad pavyks pasiekti sutarimo ir šio klausimu, e, jeigu gerą valią išreikš ir e, pirmininkaujanti valstybė. Taip pat mes manome, kad be koreliacinių lentelių pranešimo iš viso negalima teikti plenariniai, plenariniai sesijai. Tai neturi prasmės. Taigi mes nusprendėme priimti tokį politinę prasme labai svarbų sprendimą, labai svarbu prastumti šią, patvirtinti šią direktyvą, tačiau lygiai taip pat svarbu yra ir turėti uh, lyginamąjį metodą, kuris, būtų, e, kuris galiotų visoms valstybėms narėms ir būtų joms visoms aiškus. Ir tai pasakyti na, ne tik apie šį tekstą, bet ir apie kitus parlamento priimtus tekstus. Is... Ačiū, ponė Angelilį. Pranešėjas siūlo balsuoti dėl kompromisinio 343 pakeitimo teksto tai e, yra kompromisinis tekstas su žodiniu pakeitimu. Pradame balsavimą. Kompromisinis tekstas, e, pakeitimas 343. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. Galutinis balsavimas dėl viso teksto, kas už. Elektroniniu būdu. Reikia balsuoti elektroniniu būdu, prašau. Saimas baigiamas. Ir kągi turime? 47 balsavo už, 3 susilaikė, ir dar plus vienas socialistų, du plus e, iš liberalų pusės dar du balsai, du už iš liberalų pusės. Tai būtų iš viso 49 tuomet, sako pirmininkas. Puiku. Priimta. Ne, visgi būtų 50 už, nes dar iš socialistų vienas už. Taigi sveikiname ponę Andželylį. Kągi, dabar balsuosime. Dėl šeštojo punkto. ES ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos karalystės susitarimas dėl perdavimo tvarkos tarp ES valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos. Pranešėjas yra ponas Rui Tavarės. Tvirtiname pranešimo projektą. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Dabar balsuojame dėl viso teksto ir tai bus elektroninis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Vėlgi. Kągi, 46 už, vienas prieš, keturi susilaikė ir dar du, dar trys, du. Ne, socialistų kolega jau turi kortelę. Jau gavo savo kortelę, tai yra du dar plus liberalai. Tai būtų 48 už, vienas prieš ir keturi susilaikė. Sveikiname poną Tavarės, Islandiją ir Norvegiją. Tęsėme darbą. Dabar balsuosime. Dėl reglamento įsteigiančio Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių šalies sienų valdymo agentūra, agentūros Frontex dalinio pakeitimo. Simonas Busutil yra pranešėjas. Taip pat jis siūlo balsuoti dėl kompromisinio teksto 255 pakeitimas. Pone Busutil, norėtumėte pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasirengiau 30 minučių ilgio kalbą, sako kalbėtojas, 30 minučių tik tai. Kągi, ne, juokauju, tik tai norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo trilogo posėdžiuose ir darbe, kuris leido pasiekti rezultato, sėkmingo rezultato. Norėčiau ypatingai padėkoti komisijos žmonėms ir tarybos atstovams, kurie dirbo šio klausimu ir ypatingai šešėliniams pranešėjams, kurie dirbo su manimi rengiant šį klausimą kurie tikrai leido man patobulinti šį darbą. Ir galiausiai norėčiau padėkoti patarėjams, padėjėjui, Helen Keller, kuri dirba šalia, jų, kuris sėdi šalia jūsų, jos irgi darbas buvo labai vertingas. Taigi, ir dabar perkime prie balsavimo. Dėkuoju. Ačiū, ponia Busutil. Mes irgi prisidedame prie jūsų padėkos žodžių, visas Libė komiteto visas Libė komitetas ir dabar balsuosime dėl kompromisinio teksto. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Dabar pereiname prie galutinio balsavimo. Elektroniniu būdu, prašau. Pradedame balsuoti. Closed. Baigiame balsuoti. 41 už, dar 2 plus liberalai. Ar gal jau gavote korteles? Ne. Dar vienas plus iš liberalo, tai būtų 42 už, 5 prieš, 7 susilaiko, didelė balsų dauguma, primama šis pranešimas, sveikiname poną Busutil. Ir tikrai džiaugiamės, kad dėl 19 puslapių pakeitimų nereikėjo balsuoti puikios naujienos. Dabar periname prie aštuntojo punkto. Tai yra ES kovos su terorizmu politika, svarbiausia laimėjimai ir ateities uždaviniai. Kolegė Sofija Intveld yra pranešėja. Ar norėtumėte pasisakyti, ką nors paaiškinti? Ne. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad nors e, nesusitar, ne, nesusitarėme dėl visko, bet norėčiau padėkoti už visų pastangas. Taip pat norėčiau padėkoti patarėjams, ypatingai padėjėjai, kuris, nusi, kur, padėjėjai, kuris nusipelnė tikrai labai gerų atostogų. Daugiausiai, labiausiai už visus nusipelnė gerų atostogų po šių balsavimo. Ačiū, ponė Intvilt suprantame, kad e, galime balsuoti dėl kompromisinių pakeitimų. Dėl to darbas bus lengvesnis. Šis balsavimas šiek tiek sudėtingesnis. Pradedame. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Tryliktasis kompromisas. Kas už? kas prieš susilaikė priimta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 23 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar tai reiškia, kad nemažai pakeitimų atkrenta automatiškai. Daugiau balsuoti nereiks. Ir dabar Jūri pirmasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. Afet pirmasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Gerai, tikriname. AFET pirmasis pakeitimas. Prašau. Tikriname elektroniniu būdu. Suojame elektroniškai. Baigiame balsavimą. Atmesta. 19 už 30 prieš. 83 pakeitimas. Čia kelios dalys yra pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, man to, kad priimta. Kągi, tikrinkime, jeigu neaišku. Prašau. Balsuojame, pradame balsavimą. Balsavimas baigiamas. 29 už, 21 prieš priimta. Tai reiškia, kad kai dėl kai kurių pakeitimų balsuot nereiks ir iškart eisime prie 86 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 87 kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. 87 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 28 už, 23 prieš priimta. Jūri antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Afet antrasis, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Trečiasis kompromisas. Tikrinti norite. Man atrodo, kad buvo priimta. Na kągi, tikriname. AFET 2, antroji dalis, prašau, balsuojame. Baigiame balsuoti. 35 už, 16 prieš. Trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. Kai kurie pakeitimai dabar atkrenta automatiškai. 93. Už prieš susilaikę priimta. 94. Už prieš, susilaikė, atmesta. 99 už, prieš, susilaikė, priimta. 105. Dvi dalys, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Jūri trečiasis. Kažką norite pasakyti? Pone pirmininkė. Pone pirmininkė. Ar mm, mums nereikėjo balsuoti už pirmasis tris dalis 89-ame pakeitimo pasiūlyme, nes nėra aiškiai parodyta, kad tai yra kompromisinis pakeitimas? Nes tai yra neįprastai paminėta, surašyta, dėl to aš nesupratau. Kągi grįžtame prie Jūri trečiojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikrinkime. Prašau. Jūri trečiasis. Tikriname. Balsavimas baigiamas 35 už 18 prieš priimta. 95. Kas už? kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad priimta. Nelabai buvo aišku. Bet prašau kelti rankas aiškiau tuomet. Priimta visgi. Šimtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Šimtas šeštasis. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? kas prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 109. Tikrinti norite, antroji dalis, gerai. 106 pakeitimo antroji dalis tikriname elektroniškai, prašau. 27 prieš 14 už atmesta. 109. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Mhm. Penktasis kompromisas už. Prieš susilaikė. Priimta. 96. Už. Prieš susilaikė. Priimta. 101. Už prieš susilaikę priimta. 97 už prieš susilaikė atmesta. 102 dvi dalys. Pirmoji dalis už prieš susilaikė, man atrodo, kad atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 98. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. 103. Už. Prieš. Susilaikė. Patikrinkime, gal man nėra aišku. 103 pakeitimas, prašau, balsuojame. Balsavimas baigiamas. 17 už, 33 prieš atmesta. 110. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar periname prie jūri ketvirtojo. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Afet ne. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pername prie dešimtojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 139. Kas už? Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Man atrodo, kad praleidau 138 138 už, prieš, susilaikę, atmesta. 139 už, prieš, susilaikę, atmesta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 145 už, prieš, susilaikę, priimta. 118 už, prieš, susilaikę, atmesta. Jūri penktasis už, prieš, susilaikę, atmesta. Afet penktasis. Norite tikrinti Jūri penktąjį? Ar reikia tikrinti? Kągi tikriname Jūri penktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas 32 prieš 20 už. Atmesta. Afet penktasis už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 119. Man irgi atrodo, kad atmesta. 105 afet. 119 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 146 ir 147 identiški. Prašau. Už, prieš, susilaikę atmestą. Šimtas keturiasdešimt aštuntasis. Už, prieš, susilaikė atmestas. Šimtas keturiasdešimt devintasis. Už, prieš, susilaikė atmestas. 150 už, prieš, susilaikė, atmesta. E, Jūri šeštasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Afet šeštasis dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 156 už, prieš, sulaikė atmesta. 157 už, prieš, susilaikė atmesta. Jūri 7 dalimis. Pirmoji. Už, prieš, susilaikė atmesta. Antroji. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau vis tik tai reikia balsuoti dėl 158. Už, prieš, susilaikė atmesta. Jūri aštuntasis, dvi dalys, pirmoji. Už, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji už, prieš, susilaikė atmesta. Ar reikia tikrinti? Dėl antros dalies. Jūri aštuntasis pakeitimas, antroji dalis. Balsuokite. Balsavimas baigtas. 19 už, 31 prieš atmestą. Aš, afet aštuntasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 161 už, prieš, susilaikė, atmesta. Jūri devintasis, ne. Vis tik tai 162 už, prieš, susilaikė, atmesta. Jūri devintasis už, prieš prieš, susilaikė atmesta, afet devintasis už, prieš, susilaikė atmesta, 163, 64, 165 vienodi, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Jūri dešimtasis Reikia pasitiks, pasitikrinti dėl trijų identiškų pakeitimų. Elektroninis balsavimas, prašom. Aišku, dėl ko balsavome. Balsavimas baigtas. 36 už, 15 prieš patvirtinta. Jūri 10 už, prieš, susilaika atmesta. Afet 10 už prieš, susilaikė, patvirtinta. 166 už, prieš, susilaikė, atmesta. 167, 168 ir 169 bei taip tie trys yra identiški. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 170 už, prieš, susilaikė atmesta. 171, 72 ir 73, ne atsiprašau, sako pirmininkas, 1, 71 ir 72. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 173 už, prieš, susilaikė atmesta. 174 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 175 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 178 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 179 už, prieš, susilaikė, atmesta. 180 už, prieš, susilaikė, atmesta. Jūri 11 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 185 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 188 pakeitimas antroji dalis. De, reikia dėl jos balsuoti. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta? 189 už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta? Oi, atsiprašau, sako pirmininkas atmesta. 191 už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta? 192 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 193. Jūri 13 atkrito, 193. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 124 už prieš susilaikė patvirtinta 19 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta 129 už prieš susilaikė patvirtinta Jūri 14 už. Jūri 14 už prieš susilaikė patvirtinta. 200 už prieš susilaikė atmesta. 201 už prieš susilaikė patvirtinta. Tikrinamės dėl 201. Prašom balsuoti. 201. Elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. 31 prieš 17 už atmesta. 202. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 203 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 204 dalimis. Pirmoji. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Antroji dalis. Už. Prieš susilaikė, atmesta. 205 ir 206 identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 208. 207 atrodo atkrito, ne? Vis tik 207, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 208 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 209, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Du šimtai dešimtasis atkrenta. Du šimtai tryliktasis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 214. Tikrinsime dėl 213. Elektroninis balsavimas. Prašom. Baigiame balsuoti. 27 prieš 23 už atmestas. 214. Dvi dalys. Pirmoji. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Afet 3 atkrenta. 215. 215 už, prieš, susilaikė, atmesta. 217. 16. Tebėra gyvas nekritęs. 216. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 217. Už? Prieš susilaikė atmesta. 218, 219 identiški, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 pastraipa dalimis dėl pirmos dalies kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta antroji, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 220. Atkrenta, sako pirmininkas, ne mano sąraše. 222 tada. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 223. 222. Pasitikrinkime dėl jo. Balsuojame dėl 222. Baigėme. Patvirtintas 33 už 17 prieš. 223 kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 224 kas už. Prieš. Susilaikė. Man regis atmesta. Pasitikrinkime. 224. Balsuokite. Balsavimas baigtas. 29 už 20 prieš. Patvirtinta. Dabar e, cituojamosios dalys ir konstatuojamos dalys. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis. Už prieš susilaikė patvirtinta. 20 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 21 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Už prieš susilaikę patvirtinta. 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 pakeitimas. 14. 14. Ar tikrai keturioliktasis? Man parašyta, kad atkrito. Gerai, keturioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Devynioliktasis už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. Ar reikia tikrinti? Ne? Ne. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt pirmasis pakeitimas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt ketvirtasis kompromisas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Daug atkrito. 29 dabar dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už. Prieš. Susilaikė. Vis tik tai reikia pasitikrinti. Pirmoji dalis 29 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 21 už, 18 prieš patvirtinta. Antroji dalis 29-ojo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trisdešimtasis, pirmininkas sakė dvidešimtas. Mhm. Atsiprašau, sako pirmininkas. Trisdešimtas. Atskirai valsuojame dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 32. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 25 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 43 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 44 kas už. 44. Kas už? 44. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 45 kas už, prieš susilaiko priimta. 46 kas už, prieš susilaiko pri, at, atmesta. 47 kas už, prieš susilaiko atmesta. 48 kas už, prieš susilaiko priimta. 49 kas už, prieš susilaiko atmesta. 50 kas už, prieš, susilaiko priimta. 53 už, prieš, susilaiko priimta. 54 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 55 ar ne? Ar atkrenta? Ar vis dėlto jis dar galioja? 55. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 56. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 57. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dabar 59. Atskiras balsavimas. Pirma dalis, kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis, kas už prieš, susilaiko, atmesta. 60 kas už, prieš. Prašau aiškiai kelti rankas, nes aš nieko nesuprasiu. 60 kas už, prieš. Gerai, gerai keliate. Patvirtinta. 61 atkrenta. 62 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 63 ne. 27 kompromisinis pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. 65 kas už. Prieš susilaiko priimta. 66 kas už prieš susilaiko priimta. 67 kas už, prieš susilaiko priimta. 71 kas už. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. 68 praleidau kas už. Prieš susilaiko atmesta. 71. 70 ah, vis dėlto. Nors čia rodo, kad atkrenta. Na gerai. Gerai, 70. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 71. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 72. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 74. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? prieš priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko, manau, kad priimta. Trečioji dalis. Ar norit pasitikrinti dėl antros dalies? Ne. Trečioji dalis kas už, prieš susilaiko, atmesta. 76 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 77 už, prieš, susilaiko, priimta. 75 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 78 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl tekstos pakeitimais, elektroninis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Dvidešimt septyni už, 24 prieš, taigi patvirtinta. Tai yra 29 yra už, nes iš Aldė grupės dar pri, priskaičiuojame du balsus. Ar 28? Jums nepatinka. Aha, du, dviem balsais daugiau, taigi 29 prieš 24, taigi patvirtinta. Sveikiname ponia Intvelt. Wow. We still have, we still have, please. Please. Manau, kad jūs visi išsekę labai pavargę, tačiau mes dar turime balsuoti dėl vieno dokumento. Todėl Todėl labai kukliai jūsų prašau likti ir e, tyliai dirbti toliau. Ponas Klas, Dėl darbo tvarkos, ačiū, aš labai norėčiau pasiūlyti, kad kitą kartą per posėdį jūs paprašytumėte didesnės e, salės posėdžiui, nes iš tikrųjų nėra kuo kvepuoti. Man atrodo, kad aš ne vienintelis, kuris taip galvoju. <laughs> Aišku, galime pabandyti, būt gera mintis tai padaryti ir gauti daugiau laiko bei pakankamai didelę salę, pakankamai šviežio oro, Būtų puiku, jeigu ką nors galėtume padaryti, tai būtų iš tikrųjų neblogai. Pabandysime, aišku. Ačiū už pasiūlymą, o dabar balsuosime dėl kito klausimo. Minimalų standartai kvalifikacijoms e, trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra tarptautinės apsaugos subjektai. Peržiūrėta nauja redakcija. Pranešė yra ponė. Uh, e, E, Jean Lambert, ar e, norėtumėte trumpai pasisakyti? Aš girdžiu, kaip visi pradėjo iškardėjuoti. Kaip ir kiti šiandien po pietų, ką darė, norėjau padėkoti visiems šešėliams panešėjams, kurie e, prisidėjo prie šio klausimo. Jis nebuvo lengvas. Sakėte, kad žmonės jau nuvargė išvargę, man atrodo, kad mes po darybų su taryba irgi panašiai jautėmės. Su taryba sutarėme dėl e, šio klausimo turinio ir tikimės, kad mes e, po balsavimo prisidėsime prie kitų prieglopščio elementų, kaip ir ponios Angelilį atveju yra šiek tiek klausimų dėl uh, koreliacijos lentelių mes e, m, turėjome jau iki šiol susitarti. E, yra keletas straipsnių koreliacijos lentelėse, e, kadangi kalbame apie naują redakciją, ne apie visą dosie ir bus naudingos koreliacijos lentelės dėl egzistuojančių straipsnių. Taigi norėjau tik tai atkreipti jūsų dėmesį į tai. We thank you. You, Lambert, we, think... Dėkoju, ponė Lambert. Suprantame, kad nelengva susitarti dėl kompromiso po dėrybų su šešėlinės panešėjas e, per trišalį sutarimą su Vengrija pirmininkavusi ir komisija nebuvo lengva dėrėtis, taip pat ir koreliacijos lentelių klausimas yra E, kėlė tam tikrą susirūpinimą per pastarosius porą mėnesių, tai nebuvo lengva. Ačiū Jums už kompromisą, o dabar jau be tėliojimų ir balsuokime. Prašom. Kompromisinis konsoliduotas tekstas, balsuojame dėl pranešėjos pozicijos dėl kompromisinio teksto su žodiniu pakeitimu. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. Tai reiškia, kad mes keliaujame tiesiai prie galutinio balsavimo. Tai yra tikrai puikia žinia. Taigi balsuokime, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir koksgi rezultatas? 45 už, prieš 3. Ačiū, ponia Lambert, už kompromisinį pasiūlymą. Sveikiname Jūs. Balsavimas baigtas. Keliaujame prie paskutinio darbo tvarkės punkto.